žodį politinių frakcijų atstovams. Pirmiausia, Vorten Kohl, EPP frakcijos vardu. Prašom. Voorzitter, zoals u zei, inderdaad vandaag. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip ir sakėte, šiandien minime Tarptautinę moters dieną, šimtasios e, šios dienos metinės. Taigi turime priežasties švęsti, mes tikrai daug pasiekėme, tačiau vis dar yra ką nuveikti. Ir savo tikslų galėsime pasiekti tik, jeigu moteris ir vyrai dirbs kartu. Tarptautinė moters diena yra solidarumo su moterimis visame pasaulyje diena. Ir tai yra labai svarbus klausimas šiomis dienomis ekonominės krizės metu. Taigi moteriams ir vyrams reikia dirbti iš vien siekiant geresnės ateities. Tik dirbdami kartu mes galėsime užtikrinti moterų ir vyrų teisų lygybę, taip pat ekonominę ir socialinę lygybę. Moteris sudaro daugiau negu 50 procentų pasaulio gyventojų, tačiau jos uždirba tik 10 procentų visų pasaulio pajamų ir tik 5 procentai moterų yra lyderės pasaulyje. Ir labai daug yra neturtingų moterų pasaulyje. Tokią situaciją būtina pataisyti. Turime kalbėti ne tik apie skurdą, galime pažvelgti į Azijos regioną. Berniukai yra kur kas labiau vertinami negu mergaitės. Jie, galima sakyti, yra produktyvesni, o mergaitės dažnai yra uh, tiesiog atstumiamos labai dažnai, sužinojus, kad gims mergaitė, yra daromi abortai. Taip pat matome priekybos moterimis apraiškų Afrikoje. Daugelis moterų nukenčia ir nuo karo bei prievartavimo. Žinoma, egzistuoja ir kultūrinės priežastis, į kurias dar atkreipti dėmesį, jeigu siekiama patobulinti moterų teis, teisės ir moterų padėtį. Moterų teisų nepaisimas musulmonų šalise dėl religinių priežasčių taip pat yra kitas spręstinas klausimas. Dėl šios priežasties ES turėtų atlikti savo vaidmenį tarptautinių santykių plotmėje ir paskatinti moterų ir vyrų, mergaičių ir berniukų lygybę. Taigi turime kalbėti ne tik apie kovą su skurdu, turime pasistengti atsikratyti ir kultūrinių nuostatų ir nusistatymų. Aš manau, kad komisarė Džordžieva ir vyriausiai įgaliotinė ponė Ašton turėtų imtis šių klausimų. Mūsų politinė frakcija taip pat gali daug ką nuveikti su pirmininko pono Daulio parama. Kągi mes turime padaryti? Turime pradėti nuo švietimo. Turime užtikrinti galimybę įgyti išsilavinimą visiems. Tai turėtų būti naujasis, naujosios ES 2020 m. strategijos tikslas. Ačiū. E, Ačiū. Dabar socialistų ir demokratų frakcijos vardu ponas Martin Šulis. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir pūnai visuomenė, kur nėra vyru ir moterų lygybės, kur gyvenimas ir darbas moteriams ir vyrams nėra vienodams, nėra demokratiška. Pagrindas lygiai ir demokratiškai visuomeniai yra visiškas lyties aspekto atsisakymas. Tai svarbu atsiminti visiems vyrams. Tačiau tokia realybė dar yra toli nuo daugumos moterų realybės, taip pat ir vidurio bei rytų Europoje. Maničiau, kad moterų diskriminavimą reiktų panaikinti kaip manoma greičiau, parlamentas galėtų čia daug ką pasiekti. Kaip gali valstybė valstybė bei visuomenė teikti, kad yra, egzistuoja vyrų ir moterų lygybių, jeigu vyras ir moteris atlikdamas tą patį darbą gauna skirtingą atlygį. Niekur kitur tokia diskriminacija nėra aiškesnė nei darbo vietose, kur moteris sunkiomis sąlygomis gauna dirba, bet gauna 30-40 procentų mažiau nei vyrai. Reikia panaikinti šią gėtingą situaciją ES. Ir jeigu Europoje šią tarptautinę moters dieną turėtų pasiūsti žinę būtent lygi alga, lygus atlyginimas tiek vyrams, tiek moteriams. Tai yra pagrindinis socialinio teisingumo reikalavimas. Žinoma, atsižvilgėme į tai, kad komisija stengiasi, matome, kad moterų teisių hartyje bus pasiūlyta, tai yra džiugu, sveikiname tą, tačiau esu nusivylęs ir prašau perduoti tą poniai Rydink ir ponai Barozo, būtumėme džiaugiasi, kad jeigu šis situacijos išjudinimas nebūtų tik formalių pareiškimų e, likęs, bet kad būtų pasiekta daugiau, kad būtų pateisinti pažadai, jog Europos parlamentas, socialiniai partneriai būtų įtraukti į procesą, dėja to nepadaryta, galima aišku situaciją pakeisti, bet tikrai džiugu, jeigu bus neapsiribota formalių pareiškimų, bet kad būtų užtikrintas tarp institucinis bendradarbiavimas, kad būtų pasiektas tikslas apie kurį aš ką tik kalbėjau, ponė Vortman kol pateikė kitų pavyzdžių, bet tarptautinė moters diena visos europietės ir visi europiečiai turi konstatuoti, kad visi turime bendrą problemą - lygybė nėra užtikrinta. Tačiau kitose pasaulio dalyse moterų situacija yra e, katastrofiška priverstinės vėdybos, lytinių organų žalojimai yra siaubingi įvykiai. Tikrai mergaitės negauna išsilavinimo ir jų situacija sudėtinga. Mes negalime to pamiršti kasdien. Ir noriu pažadėti, kad ketvirtadienio popietė Strasbūrė diskutuosime apie žmogaus teisų pažeidimus ir ypač moterų teisų pažeidimų. Taigi tikimės, kad bent tokiuose diskusijoje dalyvaus tie, kurie yra susirinkę šiandien čia. Dėkoju. Dabar pane Diana Wallis, Alde frakcijos vardu. So much, I... Dėkoju, ponė pirmininkė. Pradėsiu nuo to, kad prieš kelias sekundės dar nežinojau, kad e, šią kalbą sakysiu. Bet tarptautinė moters diena yra labai e, svarbi diena, ypač prisiminant, kad dabar e, sukanka apie šimtas metų, kai buvo pasiūlyta ją švesti. Iš tikrųjų, ji svarbi įvertinti ir tai, kiek toli dar mums reikia nužengti, nužengti, kai kalbame apie lygybę. Ponas Pirmininkė, jūs užsiminėte, kad parlamente turėtų būti daugiau moterų. Tai, kas pasiekta gerai, bet nepakankama. Kai pažvelgiu į savo šalies parlamentą, tai kai kas vertina, kad užtruks dar uh, du šimtus metų, kol mūsų parlamente bus pasiekta vyrų ir moterų lygybė. Kita problema, kurią sprendžia šią savaitę parlamentas, mūsų parlamentas yra neteisėta prekyba žmonėmis ir smurtas prieš moteris. E, man ką tik teko apsilankyti parodoje, e, kurioje mačiau e, fotografijas ir paveikslus moterų, kurios buvo uh, nelegaliai įvežtos e, į mūsų šalis iš Moldovos. E, kai kas vertina, kad e, dabartinė prekyba moterimis pagal savo mastą nenusileidžia 150 metų vergų prekybos apimtims. Iš tikrųjų būtų blogai, jeigu spręsdami šią problemą nepasiektume pažangos. Dar viena problema, ties kurie turėtume susitelkti, tai moterų sveikatos reikalai. E, tam neskiriame nei laiko, nei energijos, kurią turėtume skirti. Taigi, turime ką pažymėti, dėl ko švesti, bet taip pat turime ir daug ką nuveikti. Marija Koronalysė. Dėkuoju dabar e, žaliųjų frakcijos vardu, ponia Kornalysė. Kovo 8-oji tarptautinė moters diena. Aš šią šventę švenčiu tikrai seniai. Mano motina ir senelė tą taip pat darė. Kovo 8 dieną aš dažnai pagalvoju, kiek daug dar reikia nuveikti, kad moteris ir vyrai džiaugtųsi lygomis teisėmis. Kai kurios moteris kiekvieną dieną turi patirti smurtą, tiek daug moterų gyvena skurde, tiek daug yra moterų, kurios turi rūpintis ir savo vaikais, ir savo tėvais, ir tiek mažai moterų, kuriams pavyko pasiekti aukštumų universitetuose, politikoje ir verslo pasaulyje. Jeigu pagalvoju apie savo senelės kartą, ištekėjusi ji neturėjo, negalėjo įgyti išsilavinimo, turėjo atsiduoti šeimai, taip pat galvoju apie savo motinos kartą mes tikrai nemažai pasiekėme. Bet pasaulis keičiasi tik tada, kai visi mes veikiame. Europos Sąjunga gali įnešti savo indėlį siekiant moterų teisų. Kova už moterų teisės visuomet pasižymėjo gražiai žodžiais. Dabar mes imamės veiksmų. Penktadienį Europos komisija uh, E, pristatė Europos moterų teisų hartiją. Tenai taip pat yra labai daug gražių žodžių. Aš labai skeptiškai į tai žiūriu, nes komisija rendama šį dokumentą nesikonsultavo su Europos parlamentu arba nevyriausybinėmis organizacijomis. Ir pono Šulco žodžiai tik sustiprina mano skepticizmą šios hartijos atžvilgiu. Taigi, ponė Reding, būdama lygių teisų komisijos nari parengė pirmąjį savo dokumentą ir žiūrėsime, kaip jis veiks. Žinoma, mums yra svarbiausia ne tik žodžiai, bet ir veiksmai. Jeigu ji pas mus atvykstų, mes kalbėtume ne tik apie moterų teisės, bet ir apie tėvystės atostogas, bet klaustume ir apie realias priemonės, kaip pagerinti moterų padėtį darbo vietoje, kaip padėti moteriams suderinti privatų ir darbinį gyvenimą. Ir kaip paskatinti, kad kuo daugiau moterų pasiektų aukštų postų. Taigi Europos komisija turėtų tikrai mažiau kalbėti, o daugiau daryti. Ir aš būčiau pirmoji pasveikinsianti komisiją, jeigu ji imtųsi veiksmų. Jeigu mes norime pasiekti pokyčių, tai tiek ir taryba, tiek komisija, tiek ir visas parlamentas tiek dešinioji, tiek kairioji jo pusė turėtų veikti kartu. Kovo 8 yra ne tik tarptautinė moters diena, tai yra ir mano sunaus gimimo diena. Šiandien mano sūnui sukanka dviejį metai. Ir aš tikiuosi, kad po maždaug 30 metų Europa bus ta vieta, kur mano sūnus ir jo žmona arba jo vyras galės džiaugtis lygiamis teisėmis ir kad tiek vyrai, tiek moteris turės tokias pačias teisės tapti teisininkais ar Europos komisijos nariais. Ir aš tikiuosi, kad jo, mano sunaus mama, džiaugsis savo laimę. Dėkuoju. Ačiū. Dabar ponė Janokudakis, Europos konservatorių reformatorių frakcijos vardu. Tarptautinė moters diena suteikia mums unikalią galimybę sustelkti ties iššūkiais ir problemomis, su kuria susiduria šiandienos moterimis. Moters neligybė yra vėrė pusė, tą reikia spręsti, tačiau galime ir pasidžiaugti, ką moteris pasiekė praėjusiai šimtmenį. Mes Junktinėje karalystėje labai džiaugiamėsi tais skaičiais, kurie uh, rodo, kaip toli pažengėme, gindami moterų teisės. Emily Pankers, kaip viena iš garsiausių e, e, Bričių, kuri užtikrino balsavimo teisę, taip pat Nobijos, Nobelio premijos laureatės ir Margaret Thatcher, pirmoji e, Britė ministrė pirmininkė 79 metais išrinkta. Šios moteris užėmė aukštus postus, tačiau užtikrinti lygybę tarp vyrų moterų yra svarbu tiek dabar, kaip buvo tuomet. Reikia užtikrinti galimybės e, užimtumo srityje, trūkumų dar daug, reikia, galime priimti teisės aktus e, prieš diskriminavimą darbo vietoje, tačiau negalime uždrausti diskriminuoti namuose. Taigi moteris turi galėti pasirinkti, jeigu nusprendžia rinktis karjerą, tai reikia jai suteikti visas galimybės tą daryti. Jeigu jį nusprendžia likti namie, auginti vaikus, šis darbas turi būti taip pat gerbiamas. Tikrai nėra tik moterų šeimininkės, kiekviena moteris yra verta savo pasirinkimo. Kalbėdama apie tas didžias moteris, aš manyčiau, turėtumėme nepamiršti vienos svarbios moterų grupės - moteris. Moteris motinos mes švenčiame tą dieną kovo 14 Junktinė karalystėje. Moteris gimdo vaikus ir tokiu būdu prisideda prie mūsų bendro tikslo, kuria visuomenė, kuri yra lygi, tolerantiška ir siekia mums visų priimtinų tikslų bei vertybių konfederacinė grupė. Dėkuoju dabar žodis poniai Brit Svensson, GUN NGL frakcijos vardu. Dėkui, pirmininkė. E, kadangi šiandien minime tarptautinę moters dieną, turime prisiminti, kad sukanka 15 metų nuo to, kai buvo priimta e, moterų platforma jungtinių, e, jungtinėse tautose. Aš kaip e, Europos parlamento delegacijos nari e, matau, kad visame pasaulyje mm, yra tendencija susitaikyti su dabartinė padėtimi. Nors mes ir esame prieėmę Tarabelą e, pranešimą ir rezoliuciją dėl Pekino platformos, e, daugelis ten numatytų tikslų nėra įvykdyti. E, nėra pakankamai e, didelių ambicijų, kai kalbame apie moterų teisės. Kai parlamentas pademonstravo savo rezoliucijomis, kai kurios valstybės narės pasinaudoja e, Pekino platformą, pamokslaudamos kitoms trečiosiams šalims apie tai, ką reikėtų nuveikti. Vietoj to, kad pačios darytų ką nors. Prieš būdamas paskirtas, e, ponas Baroso pažadėjo daug ką nuveikti, priimant moterų hartiją. Šiandien e, turime komisijos dokumentą ir mano frakcija yra susirūpinusi dėl šio dokumento silpno turinio ir to, kaip ta hartija buvo rengiama. E, ji tikrai e, nėra kas kita kaip tik tai e, popierinis dokumentas. E, nebuvo tariamasi nei su atitinkamomis organizacijomis, nei su nevyriausybinėmis organizacijomis. Mes taip pat buvome išjungti iš šio proceso. E, pone Baroso, nepakanka skelbti deklaracijas apie vertybės. Mums reikia stiprių dokumentų, kurie būtų parengiami bendradarbiaujant su visomis suinteresuotomis šalimis. Parenkime bendrą moterų hartiją ir tada, artėjant kitų metų Tartutinėje moters dienai, surenkime diskusijas su visomis suinteresuotomis organizacijomis. Tada galėsime švesti kitą moters dieną ir pasakyti, kad pasiekėme pažangos. Apie moterų teisės reikia kalbėti ne tik šią kovo 8 dieną, bet kiekvieną metų dieną. Dėkui, dabar pasisakys ponė Andresan, EFD frakcijos vardu. Dėkuoju, pirmininkė. Kolegos, tokią dieną norėčiau kreiptis į visus politikus ir teisėkuros atstovus nustoti leisti tuos įstatymus dėl lygybės, kurie apsunkina moterų norinčių dirbti gyvenimą. Tiesiog tokie įstatymai atbaido įmonės nuo moterų samdymo. Lygybė tai yra tam tikras elgesys. Aš esu motina, dirbanti motina, dirbu 30 metų ir niekada manęs nesamdė dėl kitų priežasčių negu kad švietimo ir mano pasiekimų. Aš įsižeiščiau, jeigu kažkas mane samdytų dėl kitokių priežasčių. Uh, Bet aš turiu ir savo prašymą šiam parlamentui. Norėčiau, kad šis parlamentas gintų pasaulio moteris. Norėčiau, kad būtų diskutuojama dėl Ispanijos problemos. Taip pat norėčiau, kad būtų sprendžiama moterų prarandančių savo namus problema. Norėčiau, kad parlamentas nebeskirtų lėšų tiems regionams, kurie pažeidinėja žmogaus ir moterų teisės. Ar nemanote, kad tai yra smurtas? Norėčiau, kad šis parlamentas gintų tuos, kurie kalba apie ES biudžeto lėšų panaudojimo pažeidimus. Jeigu visa tai nėra smurtas, tai kas tai yra? Aš norėčiau, kad auditoriai peržiūrėtų ES biudžeto lėšų naudojimą. Aš manau, kad visi vyrai ir visos moteris to nusipelno, nes visi mes savo mokesčiais ir užtikriname galimybę ES egzistuoti. Dėkoju, sako pirmininkas, dabar ponė Morvai. Szeretném felhívni eh, kedves képviselőt. Ačiū Pone pirmininkė, norėčiau atkreipti parlamentaro dėmesį iš tai, ką tikrai didelė klaida su apibendrinti viską, kalbėti tik bendrai apie moteris, moterų teisės, moterų gyvenimą Europos Sąjungoje. Jei mes neatsižvelgsime į tai, kad moterų situacija naujosiuose valstybėse narėse yra kitokia nei senosiuose, jos ten yra antrarūšės pilietės Labai svarbu, kad ES parengtų ataskaitas, kažkokius pranešimus apie e, moterų situaciją vidurio Europoje. Europos valstybėse narėse netgi moteris yra tarpusavėje diskriminuojamos. Vienose valstybėse turi daugiau teisų, kitose mažiau. Tai yra susiję, žinoma, su liberalizacija, prekybos išlaisvinimu ir pagrindinės blogio šaltinis yra tarptautinės įmonės, didžiosios įmonės. Šios įmonės vadovaujasi visokie kitokiomis normomis ir standartais dėl darbo sąlygų, dėl darbo aplinkos, tai yra, tarkime, mažmeninės priekybos įmonės, ten yra darbo laikai nereguliuojami, atleidimas, savavališkas, E, darbo vieta ir sąlygos yra labai prastos, ten visiškai kitokios normos ir standartai. Ir tas skirtumas yra ypač ryškus tarp e, vakarų ir vidurio Europos. Toliau kita tema e, - migracija Europos viduje. Rytų vidurio Europoje moteris gyvena pakankamai sudėtingomis sąlygomis jos emigruoja į vakarus, yra ekonomikos pabėgėlės, ekonominės pabėgėlės, dirba e, namų ūkiuose, tvarko namus, turi palikti savo gimtinę su vaikais ir atsiduria visiškai kitokioje situacijoje nei vakarų Europos moteris. Jų orumas yra e, kitaip gerbiamas ir jų situacija yra visiškai kitokia. Todėl šias problemas būtina spręsti kuo greičiau. Ačiū. Nuoširdžiai sveikinu poną komisarą Dali bei suteikiu jam žodį pasakyti komisijos vardu, prašom. Thank you, Mr. President. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėmėjai parlamento nariai. Labai džiaugiuosi, kad pirmą kartą dalyvaudamas plenarinėme posėdyje turiu progą pažymėti tarptautinę moters dieną, kovo 8-ąją. Man tarp pat didelė garbė atstovauti komisijai ir konkrečiai vicepirmininkiai e, poniai Reding, kai kalbame apie žmogaus ir konkrečiai moterų teisų apsaugą. Tikrai svarbu kalbėti apie moterų ekonominės, socialinės ir politinės teisės. Nuo 1958 metų buvo sukurtas ES lygmenių visas teisinis arsenalas e, pagrindiniams teisėms ginti. E, lyčių lygybė yra ne vien tik tai vertybė įrašyta sutartyse, bet taip pat ir prielaida siekiant ekonominio augimo. Pereitą savaitę komisija ir komisarė Reding dar kartą pareiškė komisijos pasirengimą ginti e, moterų teises, pateikdama moterų hartiją. Čia stengiamasi kalbėti apie e, lygį. E, e, Lygybė pagranta nepriklausomybė, lygybė priimant e, sprendimus, orumas ir e, kova prieš e, smurtą ir lyčių lygybė visoje Europos Sąjungoje. 2010-aisiais šis dokumentas bus papildytas nauja ES strategija skirta vyrų ir moterų lygybei. Ten bus numatyti konkretus veiksmai, kurie bus vykdomi per ateinančius penkis metus. Tai ambicingi projektai ir tikslai ir komisija viena jų negalės pasiekti. Ji turės dirbti artimai bendradarbiaudama su partneriais ES lygmenių ir konkrečiai su ES ir moterų teisų komitetu. Tarptautinė moters diena puikia proga mums visiems prisiminti savo įsipareigojimus. Dėkoju ponui pirmininkui. Šiuo pasisakymu baigiame Tarptautinės moters dienos paminėjimą. Jie priminė ir mūsų pastangas kovojant su smurtu prieš moteris ir už vyrų ir moterų lygybę. Toliau vienos minutės kalbos ir pirmoji pasakys ponė Basesko. Vieną minutę. 2010 România a acceptat invitația făcută de către președintele Statelor Unite de a participa la dezvoltarea sistemului american de apărare.